apie daugumą gaminamų ES produktų. E, yra labai svarbu, kad nepatektų į rinką tie produktai, e, kurie e, kurių nepatikrino atitikties atitinkamas pareigūnas ar asmuo. Ir taip pat yra įvesti labai konkretūs reikalavimai, kurie apsaugotų vartotojus, kurie perka internete. Čia turėtų būti e, galioti tos pačios saugumo garantijos kaip ir tiems produktams, kurie parduodami tradicinėse parduotuvėse. E, taip pat mes manome, kad ES lygmenių e, reiktų daugiau bendradarbiavimo, taip pat reiktų daugiau bendradarbiavimo tarp valstybių narių, kad mes galėtume kurti bendras strategijas ir kontrolės sistemą, kuri būtų e, veiksminga. Taip pat mes norime išvengti tokių uh, tokių nesažiningos prekybos e, pavyzdžių, kuomet e, prekės atitinkamos išvengia muitinės pat, patikros. Mes norime ieškoti e, bendrų sprendimų taip pat kartu ir su muitinės pareigūnais. E, taip pat mes e, sukūrėme, numatėme priežiūros e, sistemą, kurioje neturėtų būti interesų konflikto tarp e, kontroliuojančios mens ir kontroliuojamos įmonės. E, todėl mes palaikome komisijos pasiūlymą, kad būtų sukurtas tinklas, e, e, kontrolės tinklas Europoje, kad būtų pagerinta kontrolė ir priežiūra vykdoma valstybėse narėse ir kad būtų šita kontrolė grindžiama bendrais prioritetais. Taip pat mes sustiprinome atitinkamų institucijų kompetencijas rinkos priežiūros rytyje, ypač kalbant apie su įvairiomis technologijomis susijusiais produktais. E, taigi dėkoju už tą pasiūlymą. Dėkoju dabar ponė Bienkovska komisijos vardu. Uh, really this... Džiaugiuosi matydama sėkmingą dėrybų rezultatą dėl e, rinkos priežiūros ir gaminiams taikomo teisės aktų laikymosi dokumento. Norėčiau padėkoti visiems už tai. Tai yra puikus e, rezultatas bendrojoje rinkoje. Sprendžiamos kai kurios problemos. Problema yra tokia, kad mūsų ES rinkoje yra daug nesaugių e, gaminių ir tokių, kurie netitinka teisės aktų jeigu neliktų tokio problem, tokios problemos, mūsų rinka būtų saugesnė. Norėčiau visą širdimi, iš viso širdies palinkėti pranešėjai ir nariams Karas, Salimovič ir Dalton. Ačiū Jums, suprantu, kad reikėjo daug dirbti, kad nebuvo lengva pabaigti šio dokumento svarstymą e, baigiantis kadencijai. suprantama, yra dalykų, kuriuos galėjome padaryti geriau. Pir, pirmiausia, norėčiau paminėti šio reglamento teisinę bazę. Kita vertus, mes tengiamės suvienodinti kontrolę prie išorės sienų. Tai yra labai svarbios šio reglamento sudėtinės dalys turime galimybę e, sustabdyti nesaugius reikalavimo atitinkančius gaminius prieš tai, kaip jie patenka į ES rinką. Keičiamasi žvalgybinė informacija tarp muitinės pareigūnų, atsakingų institucijų. Dar norėčiau pabrėžti, kad keliose vietose pasiūlymas buvo pagerintas. Mes numatėme kolegų peržiūrą. Šis reglamentas e, turės iš esmės pakeisti nacionalinėse kiekvienoje valstybėje narėje dirbančių inspektorių darbą bus galima tikrinti internete parduodamus produktus, galima bus dirbti skaitmeninėje tiekimo grandinėje ir internetinėse prekyvietėse, bet to daugumai gaminių kategorijų ES bus verslo atstovas. Tokiu būdu valstybinės valdžios institucijoms bus lengviau gauti informaciją, patikrinti atitikti ir išspręsti tuos atvejus, kai produktai netitinka reikalavimų. Be to pagerės valstybinės valdžios institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimas nes e, kai kurios įmonės veikia sąžiningai, tačiau ignoruoja kai kurias nuostatas. Taigi dabar atsiras geresnės galimybės gauti informacijos dėl reikalavimų taikomų tam tikriems produktams. Be to pagerės bendradarbiavimas tarp visų ES valdžios institucijų. Šiuo metu yra apie 500 rinkos priežiūros institucijų. E, produktai e, mūsų Europos Sąjungoje juda laisvai, tačiau jis nuostatų įgyvendinimas toks nėra. Dabar bus galima valstybėms valdžioms teikti viena kitai pagalbą e, tarp valstybiniais atvejais, muitinės institucijos bendradarbiaus ir bus naujų produktų atitikties tinklas. Trūksta tik vieno dalyko - lėšų, ypač bendradarbiavimui dėl produktų atitikties tinklo. E, lėšos turi būti skirtos iš bendrosios rinkos programos ir tikiuosi, kad jūs aktyviai dirbate šioje srityje ir pasikliauju parlamento tolesnė parama sprendžiant šį klausimą. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad tai yra puikus subalansuotas kompromisas, atspindinti skirtingas nuomonės ir skirtingus dalykus, kurie kelia nerimą atskiroms partijoms ir tai bus naudinga mūsų piliečiams. Ačiū. Ačiū komisijos narė. Aplinkos e, sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu minutę kalbės ponas Mikolašik. Ačiū. Vartotojų Saugumas ir vidaus rinkos apsauga yra patys svarbiausi dalykai, nes tai yra pati didžiausia ES sėkmė. Džiaugiuosi, kad buvo pateiktas toks reglamento projektas ir tikiuosi, kad tos suderintos nuostatos taikomos prekiams bus taikomos vienodai ir žaislams, ir valymo priemonėms, ir baterijoms, ir cheminėms medžiagoms, ir automobilių padangos, statybos medžiagoms ir kitokiams prekiams. Man atrodo, kad nepriimtina, jog dabar galima apeiti nuostatas. 32 procentų žaislų, 58 procentai elektronikos prekių ir virš 30 procentų statybinių medžiagų E, neturi atitikti jokių saugos reikalavimų. Todėl norėčiau, kad pagerėtų kontrolė, kad padidėtų baudos e, sukčiaujantiems gamintojams ir platintojams. Europos e, bandymų centrai yra geras pasiūlymas, tuomet bus galima ištirti produktus ir bus galima išspręsti problemą susijusią su žalingomis cheminėmis medžiagomis, kurių randama net žaisluose. Ačiū. Toliau pagal frakcijas, EPP frakcijos vardu kalbės ponas Karas. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiamas pranešėjau, ponios ir ponai, e, pirmas bandymas reformuoti rinkos priežiūrą e, žlugo 2013 metais. E, šiandien dabar mes bandome dar kartą e, kalbėti apie naują rinkos priežiūros sistemą. Tai yra būtinybė, ypač kalbant apie vartotojų interesus. Mes žinome, kad e, dažnai žaislai, mašinos, biotechnikos produktai dažnai yra tie produktai, kurie kelia daugiausia problemų. Todėl mes manome, kad kas e, teikia į vidaus rinką nesaugius produktus, turi prisimti atsakomybę už tai. Ir dėl to mums reikalinga rinkos priežiūra, kad mes žinotume, kas e, tiekė į rinką tuos. E, nesaugius produktus, kad galėtume nustatyti, kas yra atsakingas. Taip pat norime, kad visiems galiotų vienodos taisyklės. E, visos ES taisyklės turi e, laikytis tokių pačių taisyklių ir taip pat ir trečiųjų šalių įmonės, kurios nori tiekti į mūsų rinką, e, joms taip pat turi galioti tos pačios taisyklės kaip ir mūsų europinėms įmonėms. Ir tai turėtų galioti taip pat ir prekybai prekybai internetu. E, e, kas nori daryti verslą e, su e, nesaugiais produktais, tas turi tikėtis, kad turės iš rinkos išimti e, visus produktus ir, ir mokėti visus tokio proceso kaštus. Aš norėčiau pasidžiaugti mūsų pranešėjų darbu ir norėčiau e, tikėtis, kad rytoj mes balsavimo metu patvirtinsime šį pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Zandemokratų vardu, ponė Šaldemozė. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Iš tiesų, džiugus momentas, kuomet galime aptarti šį klausimą. Atėjo laikas užtikrinti geresnę kontrolę Europos rinkoje. 12 metų dirbu parlamente ir būtent susitelkusie su tiešia sritimi. Taigi atėjo laikas užtikrinti tokias taisyklės, kurios leistų pasirūpinti mūsų produktų saugumu. Taigi puikios žinios šiandieną, kad bus įmanoma sukontroliuoti ir internetinės prekes, tos, kurios patenka, tas, kurios patenka ES už jos ribų. Moksliniai tyrimai Danijoje rodo, kad žaislai, kurie įsigijami internetu, internetinėse platformose, dauguma tų žaislų netitinka reikalavimų. Taigi mums reikalingos tokios priemonės, kurios leistų įdėkti taisyklės e, tokių produktų srityje ir kad e, būtų užkertamas kelias e, pavojingų produktų patekimui. Dėkoju. EKR frakcijos vardu, ponė Tomašič, vieną minutę. Internetas pakeitė tai, kaip mes elgiamės ir žmogaus elgsena pasikeitė, pasikeitė įvairiose srityse, mes apsiperkinėjame kitaip dabar, kai turime internetą. Ir kadangi pirkimas internetu smarkiai išaugo, matome, kad daugiau produktų, kurie netitinka reikalavimų, patenka į mūsų rinką ir produktų atitikties reikalavimai leis atkurti vartotojų pasitikėjimą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas trečiųjų šalių produktams, dažnai tie produktai netitinka ES teisės aktų nuostatų. Ir taip pat turime užtikrinti pusiausvirą tarp vartotojų interesų ir teisų apsaugos ir bandant užtikrinti, kad elektroninė priekyba išliktų ir toliau paprasta. Ir lengvai prieinama. Dėkoju Alde frakcijos vardu, ponas Selimovič. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš du mėnesius aš įsigijau naują lygintuvą. Ir lygindamas pirmąjį kartą juo sudegnau savo baltinius. Turiu kolegę, kolegę kuri turi vaikų ir įsigijo e, dainuojantį žaislą, kuris e, nustojo dainuoti. Nustoja ir dainuoja net naktį. Iš tiesų, Yra ir tokių, pavyzdžiui, džiovintuvų, plau, džiovint, plaukų džiovintuvų, kurie irgi veikia ne taip, kaip turėtų. Taigi, apie ką eina kalba? Turime čia užtikrinti, kad produktai parduodami vidaus rinkoje būtų saugus ir atitiktų parlamente patvirtintas taisyklės. Atėjo laikas kažką dėl to padaryti, nes mes galime vartotojų teisės aktus gerinti kasdien, bet jeigu taisyklių nebus laikomasi, tai prasmės neliks. Tai, ką mes darome šiandieną, tai stipriname vidaus rinkos priežiūrą. Ir tokiu būdu mes užtikriname, kad vartotojai nieko met neturės kankinti su netinkamai veikiančiais e, plaukų džiovintuvais ar baterijomis, kurios sproksta jūsų krepšyje. Taigi, tą turime padaryti piliečių labui. Ir tai yra vienas labai puikus dalykas, ką galime pasiūlyti savo e, vartotojams prieš rinkimus. Dėkoju. Politinių frakcijų vardu jau pasisakė visi atstovai, dabar ponas Ošnerts, vieną minutę. Ačiū. Dar daugiau reglamentų, biurokratijos, daugiau kontrolės, daugiau institucijų, baudų, dar viskas tampa sudėtingiau. Visą tai galime rasti rinkos priežiūros pranešime. Aš net neturiu pasakoti, kodėl tai yra kvaila idėja ir uh, gal susitelkime ties pozityviais dalykais. Ką būtų galima padaryti su šiuo pranešimu? Kaip pasirūpinti, kad jis kažką naudingo padarytų? Aš per visas tas diskusijas oregami lankščiau ir pasiūlyčiau jūs, jums visiems tą patį daryti. Ačiū, ponas Koferati, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Komisijos narė. Aš klausiausi uh, pranešėjų pateiktų duomenų apie nesaugius produktus ir tai neramina, tai faktiškai šokiruoja. Daugiau nei 32 procentai žaislų yra nesaugus, jų kalba eina apie vaikus, 40 procentų apsaugos medžiagų darbuotojams, kurie turi apsaugoti žmogaus kūną, irgi yra nesaugus. Taigi, esant tokiai padėčiai, kai matome, kad internetinė priekyba auga, neišvengiamai bus daugiau rizikos, taigi labai svarbu patvirtinti šį teisės aktą ir tokiu būdu pasieksime pozityvaus rezultato. Taip pat turime labai aiškiai apibriežti ūkio subjektą, tam, kad būtų galima užtikrinti produktų atitikti. Ankstesnėje kadencijoje parlamentas patvirtino labai ambicingą tekstą – dėl produktų saugumo. Tačiau taryboje tas teisės aktas buvo blokuojamas dėl atitinkamų taisyklių. Ir apmaudu, kad taip atsitiko ir tikimės, kad šiuo atveju bus patvirtintas šis paketas ir kita komisija galės užtikrinti, kad tai, apie ką mes kalbame, labai pozityviai šiandieną būtų realiai gyvendinta kiekvienoje valstybėje narėje. Dėkoju baigiame. E, išklausėme visų kalbėtojų pagal kalbėtojų sąrašą, dabar yra spontaniški pasisakymai, pagal procedūrą prašau žodžio. E, du kolegos paprašė žodžio, pono Marijas nėra, tai ponia Grapini. Dėkoju, ponia pirmininkė, gerbiamas, gerbiama komisarė, gerbiami kolegos. E, iš tiesų, mums reikia užtikrinti e, vieningos rinkos veikimą, e, laisvą prekių judėjimą ir aišku, mums reikia geresnio rinkos prie, ir geresnės rinkos priežiūros. Ir e, mes matome, kad situacija yra sudėtinga, mums reikia harmonizuoti įvairias procedūras Ir aš sveikinu idėją, kad reikia sukurti e, Europos priežiūros tinklą, kad būtų vykdoma priežiūra pagal vieningus standartus. Taip pat reikia nepamiršti ir fizinio e, pajėgumo e, tų, kurie, kurie pavyzdžiui, E, tų patikrų, kurios turėtų vykti muitų sąjungoje, nes muitų sąjunga iki šiol dar nėra pabaigta kurti. Ir aš esu įsitikinusi, kad kitoje kadencijoje mes galėsime pabaigti e, šios, šios darbus. Aš balsavau už šią iniciatyvą ir aš tikiuosi, ponė komisarė, kad šitas reglamentas nebus tik tai e, popieriuje, kad jis bus įgyvendintas ir E, tikrovėje. Dėkoju, mes baigėme spontaniškus pasisakymus, dabar ponė Bienkovska komisijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, gerbiami parlamentarai, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų komentarus ir Jūsų įnašą į šias diskusijas. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pasišventimą šiai temai. Rytoj balsuodami Jūs pasiūsite aišku e, signalą dėl produktų saugumo ir atitikties. Esu įsitikinusi, kad e, šitas reglamentas, dėl kurio mes e, pasiekėme susitarimą, yra subalansuotas, suprantamas ir Aš e, norėčiau pabrėžti e, geresnį e, bendradarbiavimą tarp visų muitinės institucijų ir rinkos priežiūros institucijų ES. Ir aš tikiuosi, kad šitas dokumentas, kurį mes patvirtinsime, atitiks visus 21 amžiaus iššūkius. Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Taip pat norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Rumunijai už jos paramą dirbant prie šio failo ir aš tikiuosi, kad šitas reglamentas bus svarbus žingsnis link tikros bendros rinkos ES. Ačiū. Dėkoju. Dabar pranešėjas ponas Dantį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite man E, visų pirma padėkoti visiems, aš to nepadariau e, kalbėdamas anksčiau, norėčiau padėkoti visiems šešėlinėms pranešėms už, už mėnesius trukusi darbą. Tai buvo labai išsamus reglamentas, mes turėjome išnagrinėti daugybę temų. Taip pat norėčiau padėkoti e, dėrybininkų, parlamento dėrybininkų komandai, nes jų indėlis buvo tikrai didžiulis. Taip pat norėčiau padėkoti gerbiamai komisariai, nes tais sunkiais momentais, kai buvo labai svarbu pasie, suvienodinti pozicijas, ji e, tikrai palaikė mus ir net bandė tarpininkauti. Taip pat norėčiau padėkoti e, anksčiau pirmininkavusiai Austrijai ir dabar pirmininkaujančiai e, Rumunijai už tai, kad buvo sėkmingai pabaigtos dėrybos. O dabar norėčiau pakalbėti apie finansavimą. Ap, e, šitas, šita, šitas reglamentas e, yra e, bendros rinkos reglamentavimo dalis ir mes turime užtikrinti atitinkamas lėšas, kad būtų užtikrintas e, operatyvumas, veikimas e, šito reglamento. Ir mes tikimės, kad kai, kai bus įgyvendinamas šitas reglamentas, kad bus at, e, ir rasti atitinkami ištikliai, kad nebūtų taip, kad, kad būtų taip, kad mes sukurtume rinkos priežiūrą, kuri ir praktiškai veiktų. E, taip pat norėčiau pasakyti, kad šiuo reglamentu mums pavyko pasiekti, e, kad vienodai būtų traktuojamos ES įmonės ir įmonės iš trečiųjų šalių. Dažnai e, tos trečiųjų šalių įmonės turėjo lengvesnę prieigą prie rinkos, nes joms nereikėjo įrodyti, kad jų gaminiai atitinka atitikties standartus. Ir todėl tikiuosi, kad dabar mūsų bendra rinka, mūsų vidaus rinka bus teisingesnė ir e, taip pat e, vienodos taisyklės galios ir įmonėms, kurios prekiauja įprastiniais būdais ir kurios vykdo prekybą internetu. Taip pat tikiuosi, kad e, vartotojai turės garantijas, kad produktai, visi produktai, visi gaminiai atitinka ES standartus. Tikiuosi, kad rinkos priežiūra e, veiks efektyviai ir kad e, visi rinkos veikėjai vienod, laikysis vienodų taisyklių, taisyklių ir visiems e, galios vienodi standartai, taip pat ir susijęs su socialiniu modeliu. Dėkoju. Diskusijos baigtos. Balsuosime dėl šio pranešimo rytoj. Toliau kitas darbo atvarkės punktas yra Ponios Šaldemoze pranešimas verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sažiningumo ir skaidrumo didinimas. Žodį suteiksiu pranešėjai poniai Šaldemoze keturioms minutėms, prašau. Tak for det. Ærede kollegaer, vi er forbrugere, vi er vil med. Ačiū, kolegos. Mes, vartotojai, ir naudotojai esame pirkę daug prekių internetu. Ir matome, koks yra interneto tarpininkavimo paslaugų mastas ir naudotojai, ir įmonės naudojasi tokiamis internetinėmis paslaugomis. Jų yra labai daug ir tam tikra prasme viskas atrodo e, ne, nereglamentuojama. Ir įmonės dirba internetu. Ir labai daug tų įmonių susiduria su nesažiningomis sąlygomis ir skaidrumo stoka. Būtent todėl puiku, kad galime kartu susitarti dėl naujų nuostatų, su kurių pagalba būtų galima užtikrinti daugiau skaidrumo internetinėse platformose ir naudotojams. Tai taip pat padės užtikrinti geresnį saugumą naudotojams. Kągi pavyko pasiekti? Beveik viską, ko norėjome. Svarbiausia, kad tai yra pagrindas šiam teisės aktui dėl internetinės rinkos reglamentavimo. Dabar mes sukūrėme daug daugiau skaidrumo ir sažiningumo toms įmonėms, kurios naudojasi internetinėmis paslaugomis. Tai yra puiku. Na, o konkrečiau kalbant, mums pavyko pasiekti to, kad kai naudojamės internetinėmis paslaugomis, e, tai yra tam tikros sąlygos ir tos sąlygos dabar tapo daug sažiningesnėmis. Taigi užtikrinama daugiau sažiningumo, įmonės e, žino, e, ką reiškia pasirašymas dėl tam tikrų paslaugų gavimo ar teikimo. Ir komisija pateikė pasiūlymą. Buvo nustatytas 15 dienų terminas dėl sąlygų atsisakymo, jeigu jos nėra pakankamai geros. Dar yra nurodytos sąlygos dėl skaidrumo Pavyzdžiui, algoritmai, kurie naudojami internetinėse platformose siekiant nustatyti reitingus. Ir įmonės turi žinoti, kas daro poveikį jų reitingo nustatymui. Taip pat kalbėjome apie pranešimo laikotarpį, kai siekiama nutraukti sutartį ir nagrinėjome paieškos sistemų darbą. Šioje srityje irgi nustatytos svarbiausios taisyklės. O kai jos įsigalios, jas reikia tvarkingai gyvendinti. Taigi norime užtikrinti, kad viskas būtų daroma tinkamai, kad būtų geresnė apsauga. Šioje srityje yra parengtas teisės aktas ir mes norime turėti galimybę pažiūrėti, kaip jis veikia. Taigi nustatyta daug reikalavimų dėl to, ką reikės įvertinti tuomet, kai bus vertinama šio teisės akto poveikis. Bet puiku yra tai, kad tokiu būdu įmonės galės dirbti skaidriau, internetinėmis paslaugomis bus galima naudoti skaidriau ir atsiranda daugiau skaidrumo ir vienodesnės sąlygos, o tai yra naudinga interneto naudotojams, nes turėdami su pasitikėjimu dabar galės gauti tokius produktus, už kokius moka. Tai yra svarbi diena. Norėčiau padėkoti visiems už indėlį ir laukiu tolesnės diskusijos. Ačiū. Na, o dabar Teisės reikalų komiteto vardu kalbės panas Dimek. Gerbiamasis pirmininkė, džiugiuosi galėdamas kalbėti Teisės reikalų komiteto vardu. Norėčiau padėkoti kolegomis, kurie glaudžiai bendradarbiavo dirbant prie šio klausimo. Įmonės e, vis daugiau pasikliauja internetinėmis platformomis, netgi mažesnės įmonės pasikliauja šiomis platformomis, siekdamos e, e, pasiekti daugiau naudotojų. Todėl verslo sąlygos turi būti sąžiningos. Vyko konsultacijos šiuo klausimu. Ir buvo kalbama apie tai, kaip Europa galėtų padėti turizmo srityje dirbančioms įmonėms. Maltos verslo biuras parengė dokumentą, kuris vadinasi Vizija ateičiai dėl to, kaip būtų galima padėti pasitelkus inovacijas užtikrinti saugę, sažiningesnę verslo aplinką. Mes turėtume pasitikėti tais klausimais. pasirinkimas naudotojams turėtų būti sažiningesnis, jie turėtų žinoti ne tik apie tai, ką siūlo didelės įmonės. Ačiū komisijos e, vardu, komisijos narė Gabriel. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, aš pirmiausia norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir ypatingai pranešėjai poniai Šaldemozė, šešėliniams pranešėjams taipogi už visas jūsų pastangas ir bendradarbiavimą pasiekiant susitarimo dėl šio klausimo per gan trumpą laikotarpį. Ir iš tikrųjų parlamentas prisidėjo prie to, kad sustiprintas yra naujo reglamento tekstas, jūsų pakeitimai leidžia sukurti teisingesnę aplinką įmonėms, uh, internetinių platformų srityje. Taip pat e, taip pagelbės ir vartotojams, kurie naudoja šias platformas. Dabar bus aiškesnės taisyklės ir reguliavimo aplinka, kuri bus labiau prognozuotina. Tokiu būdu bus sustiprintas ir pasitikėjimas visoje Europoje. Mes norime, kad tos platformos leistų plėstis, investuoti ir panašiai. Ir tos papildomos priemonės, kurias pasiūlė Europos parlamentas, Kalba eina apie daugiau nei milijoną mažų vidutinių įmonių, kurios teikia savo prekes ir paslaugas per internetinės platformas ir dabar jos galės lengviau pasiekti savo klientus. Taip pat labai svarbu, kad būtų užtikrinama atitinkama sistema, kuria būtų galima pasinaudoti ir tarpininkavimo paslaugos turi būti teikiamos pagal atitinkamas taisyklės. Ir aš taip pat sveikinu tai, kad yra numatytos konkrečių sąlygų, numatytas konkrečių sąlygų sąrašas, kalbant apie tarpininkavimo paslaugas ir jų sažiningumą, taip pat yra draudžiamos tam tikros e, neteisingos praktikos. Ir šis naujas reglamentas yra labai galinga priemonė ir yra daug pasiūlymų, kuriuos jūs pateikėte ir kurie leis pasiekti mūsų pagrindinio tikslo, tai yra užtikrinti skaidrumą, ypatingai kalbant apie reitingavimą ir tai minėjo ir pranešėja, ne tik tai tarpininkavimo paslaugos, bet ir, pavyzdžiui, paieškos varikliai reiks, bus, už, veiks pagal atitinkamas taisyklės. Taip pat bus galima lengviau išspręsti e, ginčius ir bus numatyta vidinė skundų svarstymo sistema, kuri leis naudotis mediavimo paslaugomis ir bus galima užtikrinti ginčių sprendimą ne teismo keliu. Tai iš tiesų yra labai svarbu mūsų įmonėms. Galutinėme tekste taip pat yra sustiprinamas valstybių narių vaidmuo įgyvendinant šį reglamentą. Valstybės turi sukurti reikiamas priemonės, kad būtų užtikrinamas tinkamas šio teisės akto pritaikymas ir naujų taisyklių įgyvendinimas. Labai svarbu bendradarbiauti ir su mumis, Europos komisija, nes mes vertinsime tas naujas taisyklės ir dalinsimės aktualią informaciją. Ir akivaizdu, kad mūsų darbas tuo nesibaigia. Mes parengėme tam tikrus orientyrus, kurie užtikrins daugiau aiškumo, kalbant apie internetinių platformų darbą ir paieškos variklių darbą, ypač kalbant apie reitingavimą. Ir tokiu būdu mes numatysime ir atitinkamą Elksenos kodeksą. Ir šis kompromisas, mano manimu, išsaugo tą bendrą dvasę ir tikslus ir pirminius ketinimus siekiant užtikrinti pusiausvirą, kalbant apie tokias platformas. Tai yra tik tai pirmasis etapas ir mes žengėme į priekį, kurdami, pavyzdžiui, ir platformų stebėsenos centrą ir mūsų nepriklausomi ekspertai parengs preliminarią ataskaitą dar šiais metais ir taip pat mes esame numatę ir peržiūrą šiame reglamente, tai bus labai labai išsami peržiūra po to, kai jau bus įsigaliojęs šis reglamentas ir mes tikimės ir jūsų paramos ateityje toliau tęsiant šį procesą. Ir aš labai tikiuosi, kad parlamentas patvirtins šį reglamentą, kuomet bus rytoj dėl jo balsuojama. Dėkoju. Ačiū. Toliau mokslinio tyrimų energetikos komiteto vardu, ponė Zaborska, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Internetinės platformos yra puikia galimybė šeimos įmonėms, startuoliams, mažoms, vidinėms įmonėms, teikiančioms apgyvenimo ir maitinimo paslaugas. Tai yra galimybė įdarbinti žmonės, teikti aukštos kokybės paslaugas. Ir mes turime pasirūpinti, kad būtų taikomos vienodos ir sąžiningos taisyklės visiems. Tas kompromisas, kurio pasiekėme, galbūt buvo galima pasiekti ir daugiau, nei buvo numatyta pradžioje nes mm, ITER komiteto vardu mes bandėme tą reguliavimą sumažinti kiek įmanoma. Mes nenorime primesti verslo modelių, mes norime sukurti tik tai vienodą teisinę sistemą. Ir visgi galiu pritarti pasiektam kompromisui su ramė sąžinė ir norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pritarė mano požiūriu įtrė komitete. Taip pat norėčiau pasveikinti ponę Šaldemozę ir poną Žiuvon, kuris yra šiandienis pranešėjas. Dėkoju. Ačiū. Toliau pasisakymai frakcijų vardu ir EPP frakcijos vardu pasisakys ponas Žuvan pusantros minutės. Pone pirmininkė, viena didžiausia ES sėkmių yra bendra rinka, be jokios abejonės. Ir aš norėčiau, kad mano šalies mažos vidutinės įmonės galėtų uh, parduoti savo prekes visiems Europos piliečiams, ne tik mano šalies piliečiams. Ir mes čia imamės papildomo, žengėme papildomą žingsnį, kuriame skaitmenę bendrąją rinką. Ir šioje naujoje skaitmenėje rinkoje, kai nėra taisyklių, iš tiesų yra labai sudėtinga, tos taisyklės reikalingos. Mes negalime pasiduoti primestoms taisyklėms arba pasi, pasirūpinti palikti viską taip, kad laimės tik tai stipriausiai, mes turime užkirsti kelią ir piknaudžiavimui ES. Ir taip pat užtikrinti santykius tarp platformų, mažų ir vidutinių įmonių ir tie santykiai turi būti subalansuoti. Aišku, nacionaliniai įstatymai jų čia nepakanka ir jeigu, pavyzdžiui, prancūzas Italijoje užsisako viešbučio kambarį, per platformą, kuri veikia Airijoje, tai kokie nacionaliniai įstatymai tokie galio, to, tokiu atveju galioja - Italijos, Airijos ar, ar Prancūzijos. Taigi, aišku, reikia europinių taisyklių šioje srityje ir tokiu būdu mes apsaugosime Europos mažas vidutinės įmonės ir jas apsaugosime nuo piknaudžiavimo, jeigu patvirtinsime bendrus harmoningus ES teisės aktus šioje srityje. Šiame tekste parlamentas parodė, kad tai yra demokratinė priemonė, kuri nepasiduoda jokiems lobistams ar interesams. Ir aš dvi kadencijas dirbu Europos parlamente ir baigiu darbą dabar šiame parlamente ir aš tik tai norėčiau pasakyti, išsaugokime tą bendrąją rinką. Dėkoju. Ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu vicepirmininkė ponia Gebhardt. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Šaldemoze už jos puikų darbą ir norėčiau socialdemokratų frakcijos, SRD frakcijos vardu pasakyti, kad mes jūs palaikome ir rytoj e, tą išreikšime balsavimo metu. E, interneto platformos, tokios kaip Booking, skirtos viešbučių rezervacijai arba kitos platformos vaidina vis svarbesnį vaidmenį pasaulyje ir vis, tų, vis labiau auganti šitų interneto platformų rinka e, silpnina tų vartotojų teises, kurie, kurie nėra susiję su šitomis internetinėmis platformomis. Ir E, mes e, norime įvesti draudimą e, taikyti nesažiningos konkurencijos praktikas, siekime, kad galiotų teisinės priemonės visiems ir taip pat įsteigiama speciali stebėjimo vieta, priežiūros vieta ir manau, kad tai yra tikrai svarbus dalykas ir tai bus taip pat nauda vartotojams ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dėkoju dabar Alde frakcijos vardu. Pole, pole, pone Harantsova. Dėkoju. E, mes siekiame skaidrumo, e, siekiame naudos vartotojams ir verslo partneriams. Ir šitas reglamentas užtikrins tą reikiamą e, e, skaidrumą, bet ne, nevyk, nereikalaus pernelik didelio reglamentavimo internetinėms platformoms. Mes turime atsižvelgti į tai, kas vyksta dabartinėme pasaulyje. Pone pirmininkė, E, dažnai kelias į pragarą būna grįstas gerais ketinimais ir e, daug kas vertina šį reglamentą kaip politinį sprendimą, kai bandoma pakeisti e, konkurencingumą, natūralų konkurencingumą. Aš tikiuosi, kad sveikas protas laimės ir aš norėčiau pasakyti pranešėjai, ji E, turi potencialą e, pasiekti gero subalansuoto sprendimo ir todėl e, Alde palaikys, Aldės frakcija rytoj palaikys balsavime dėrybų rezultatus ir aš manau, kad mes šitą naują skaidrumą galėsime tinkamai išnaudoti. Tik tai pasitelkę gerasias praktikas mes galėsime užtikrinti, kad ši rinka būtų sąžininga visiems. Aš bijau, kad interneto platformos nepasinaudos šitą galimybę, bet jos kitos galimybės negaus. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žaliųjų vardu kalbės ponė Reda vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš esmės, interneto platformos yra labai gera galimybė smulkiam Europos e, verslui, pavyzdžiui, žmonėms, kurie e, e, kūrė internetinės programas arba pardavinėja savo produktus. Internetinės platformos suteikia mažoms įmonėms galimybę pasiekti klientus, platų klientų ratą, kurio jos nepasiekė pasiektų be. E, be interneto platformų. Kai kada mes siekiame labiau reglamentų, per nelik daug reglamentuoti e, šitas interneto platformas, bet kai kada tos internetinės platformos e, elgesi nesažiningai, mes siekiame e, pas siekiame būtent sažiningumo ir skaidrumo e, principų laikymosi e, internetinėse platformose ir todėl e, mes palaikome ponę Šaldemozę, kuri e, neragina taikyti pernelik didelį reglamentavimą, kuris e, sunaikintų mažuosius, e, mažasias įmonės. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šito pranešimo ir tikrai yra labai džiugu matyti, kad vyrauja bendras susitarimas dėl šio klausimo. Dėkoju. Toliau ponas Danty vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, ponė Gabriel, šitas reglamentas E, yra labai svarbus, nes čia kalbama apie ekonominius santykius tarp interneto platformų ir daugiau nei vieno milijono ES įmonių, kurios dirba internete, kurios yra priklausomos nuo, šito, e, nuo šitų internetinių platformų. Mes skatiname sažningumą ir skaidrumą, e, skatiname, kad būtų teikiama daugiau informacijos apie atitinkamus produktus. Taip pat bandome e, užkirsti kelią tokiems atvejams, kai e, vienašališkai keičiama, keičiamos sutarties nuostatos per interneto platformas. E, milijonai piliečių vis dažniau e, apsisprendžia pirkti internetu, jie čia randa geresnės kainas, didesnį pasirinkimą ir e, pastaro, pastaraisiais mėnesiais e, parlamentas, Europos parlamentas parodė, kad jis neneigia interneto platformų svar, svarbos, bet jis e, bando geriau apsaugoti vartotojus jų kasdieninėje e, veikloje, kasdieniniuose reikaluose. Dėkoju, e, kalbėtojų sąrašas baigtas, niekas nenori pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, tai tuomet suteiksiu žodį poniai Gabriel, kuri kalbės komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dar kartą norėčiau padėkoti parlamento nariams už pastabas, už komentarus ir aš dar kartą norėčiau pabrėžti komisijos vardu, kad mes sveikiname pasiektą susitarimą dėl šio reglamento. Kaip jūs ir sakėte, labai teisingai, tai jis atspindi puikią pusiausvyrą tarp įvairių politinių nuomonių ir įvairių e, interesų. E, tikimės pozityvaus balsavimo rezultato dėl šio reglamento. Tokiu būdu bus nusiųstas labai stiprus signalas mažoms didinėms įmonėms ir piliečiams Europoje, kad ES gali užtikrinti skaidrumą ir prognozojamumą, kalbant apie internetinės platformas. Taigi dar kartą dėkoju poniai pranešėjai, poniai Šaldemoziai, taip pat visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo tam, kad šis klausimas būtų patvirtintas kuo galima greičiau ir dar kartą dėkoju norėčiau pasakyti, kad mūsų darbo, bendro darbo dėka mes žengėme labai svarbų žingsnį į priekį, kuriant bendrą skaitmenę rinką mūsų ES piliečiams ir įmonėms. Dėkoju. Taip pat norėčiau padėkoti Jums, gerbiamoji komisijos narė, ir dviems minutėms suteiksiu žodį pranešėjai Kristel Šaldemozė. Ačiū. Ačiū už galimybę dar kartą kalbėti. Ačiū už visiems už pastabas. Džiaugiuosi, kad pasiekėme tokio subalansuoto rezultato. Jis yra geras pavyzdys įmonėms, platformoms. Esu įsitikinusi, kad tai bus naudinga ir mūsų vartotojams. Jeigu nebūtume taip nuo puikiai dirbę, vargu ar būtume pasiekę tokio rezultato. Ačiū pirmininkaujančiai Rumunijai. Dėkoju ir komisijai, komisijos nariai. Jeigu be jūsų indėlio mes būtume irgi to nepasiekę. Ačiū, visą tai rodo, kad esame atviri esame pasirengę išklausyti kitų nuomonės, bendradarbiauti, kad pasiektume gerų rezultatų įmonėms ir naudotojams. Dabar Europoje turėsime geresnės internetinės platformas, didžiuojuosi šiuo rezultatu. Esu įsitikinusi, kad tai yra tik pirmas žingsnis, lauksiu būsimo darbo, na ir pažiūrėsime, kokie bus stebėsenos institucijos darbo rezultatai. Tokiu būdu mes e, siunčiame signalą iš Europos visam pasauliui, kad reikia tokio reglamento, kad reikia tokio skaidrumo ir sažiningumo. Šiame teisės akte yra viskas. Ačiū. Baigėme diskusiją šiuo klausimu, balsuosime rytoj. Kitas darbo tvarkės klausimas yra Pranešimas, kurį parengė ponas Daniel Dalton, ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas. Dabar žodį suteikiu pranešėjui, ponui Dalton, keturioms minutėms. Ačiū gerbiamasis pirmininkė. E, stiprinamos naudotojų teisės internetu, e, kai tik ką nors perka internete. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, pirmininkaujančiai Rumunijai ir komisijai, kad pasiekėme viso to prieš rinkimus. Mes e, turėjome nedaug laiko, susitelkėme per vieną, vienas trišalės dėrybas, jos buvo labai ilgos, tačiau pasiekėme susitarimo. Kaip dauguma iš jūsų žinote, šį susitarimą dar pakeitė komisija ir buvo aišku, kad reikia patvirtinti įgaliojimus. Todėl e, šis liko patys svarbiausi dalykai, dabar vartotojai nebus klaidinami, dėl e, tų pačių produktų, yra, kurių rinkodara yra skirtinga skirtingose valstybėse narėse. Tokiu būdu mes galėsime išsaugoti vartotojų pasitikėjimą. Daug kas būtų norėjęs dar daugiau pasiekti ir buvo pateikti, ir pateikti pasiūlymai dėl pakeitimų rydienai. Bet jeigu jiems bus pritarta, tuomet visas susitarimas žlugs, nes taryba ir komisija pasakė, kad jie jau daugiau negali, kad jau pasiektos ribos. Ir jeigu bus patvirtinti tie pakeitimai, reiškia, neturėsime jokio teisės akto dėl šių, dėl šių dalykų. Ir visa tai nuti, gali nutikti prieš pat rinkimus. Ir tai nepadės tiems vartotojams, kurie dabar yra klaidinami. Tai nepadės e, vartotojų gynimo organizacijoms, pavyzdžiui, nubausti e, tuos, kurie nesilaiko teisės aktų. Ir e, Tokiu būdu konkurentai galės e, toliau nesilaikyti taisyklių. E, ir bus labai sunku artimiausiais metais kažkaip pažaboti tą dvigubą kokybę. Dvigubos kokybės produktai, produktų problema pirmą kartą dabar yra sprendžiama ir E, per nurodytą laikotarpį komisija turės įvertinti pažangą. Pasiūlymai dėl pakeitimų nėra e, realūs. Sakyčiau, kad mes kalbame apie didesnius dalykus nei dvigubą kokybę. Mes negalime laukti su šiuo teisės aktu. Mes padarėme labai daug e, dėl vieno teisės akto Junktinėje karalystėje ir tai yra susijęs su bilietų pirkimu. Ir dabar nesažininga praktika šiuo atžvilgiu yra uždrausta. Mums taip pat pasisekė įvesti reikalavimus, kad galėtume padidinti pasitikėjimą reitingų nustatymais ir nuolaidomis ir visa tai yra naudinga naudotojams. Interneto e, eroje mes turime geriau informuoti naudotojus, kad jie turėtų daugiau įrankių. Mūsų priemonės dėl pasitikėjimo besinaudojančiais internetinėmis paslaugomis padeda jiems žinoti, kad turi informaciją, kai jos reikia, kad galėtų rasti tinkamą produktą. Norėčiau padėkoti komisijai ir tarybai, kad, būtų, gal, kad buvo sustiprintos vartotojų teisės, vartotojų teisės arba ECR e prietaika padeda lengviau pateikti skundą, kad būtų išspręsta problema. Taip pat galima ginti savo teises, kai yra neigiamas atsisakymas. Jeigu galėsime rytoj patvirtinti šį teisės aktą, tai e, bus praėję nepilni metai nuo komisijos pasiūlymo iki mūsų darbo, iki viso darbo pabaigos. Todėl norėčiau padėkoti visiems tame tarpe ir Imko sekretoriatui, ir Teisės tarnybai už jų sunkų darbą ir pasišventimą, nes šios nuostatos iš esmės pakeis naudotojų kasdienį gyvenimą. gyvenimą. Todėl patvirtinkime šį teisės aktą rytoj. Ačiū e, komisijos vardu ponia Vera Jurova. Pone pirmininkė, gerbėmi parlamentarai, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui, pranešėjui ponui Daltonui, šešėliniams pranešėjams ir IMKO komitetui už sunkų darbą, kurio dėka greitai susitarėme dėl šio labai svarbaus klausimo kalba eina ne vien tik tai apie komisijos pasiūlymą, kalba eina apie įvairius aspektus. Ir aš norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad buvo bandoma sustiprinti vartotojų teisės, ypač kalbant apie skaitmenės rinkas. Tačiau papildomai šią direktyvą bus sustiprintas vartotojų teisų įgyvendinimas, kadangi numatome daugiau suderintų nuobaudų. Vartotojų institucijos visose valstybėse narėse sugebės surasti tas įmonės, kurios kenkia vartotojams vienoje ar keliose valstybėse narėse. Ir tokiu būdu 4 procentus nuo apyvartos baudos dydis turės būti sumokamas. Taigi, tokiu būdu bus galima reikalauti kompensacijų iš priekeivių, ar nu, galimybė nu, nutraukti sutartį bus numatyta, bei kompensacijų užmokėjimas. Tokiu būdu bus galima ir teismuose, ir už teismo ribų spręsti ginčius. Nauja direktyva taip pat numato įvairias naujas priemonės, kad vartotojai nebūtų klaidinami internetu ir kad būtų užtikrinamas didesnis internetinis skaidrumas. Mes draudžiame neteisingų vartotojų peržiūrų e, e, pristatymą ir taip pat, kai yra reitinguojamos ypatingai prekės, nebus jokių netikrų kainos sumažinimų siūlomų vartotojams. Ir taip pat turi būti aiškiai nurodoma, kad netgi jeigu vartotojas sutarė dėl sutarties nuostatų, kur nėra kalbama apie pinigus, vis tiek vartotojas gauna teisės. Toliau e, dvigubos, dviejopos kokybės produktų klausimą. Žinau, kad daug kolegų šiame parlamente kovojo dėl to jau ketverius metus ir tai padėjo atkreipti daugiau dėmesio į šią problemą ir galiausiai traukti ją į politinę darbo tvarkę. Dėl to aš labai didžiuojuosi, kad komisija naujame sutarime dėl vartotojų pirmąjį kartą pasiūlė teisėkros nuostatas šioje srityje tam, kad vartotojai nebūtų traktuojami dviejopai ES ir kad naujos taisyklės būtų taikomos vienodai visur ES. Tai buvo labai jautrus klausimas dėrybose ir tas tekstas, kuris dabar yra pasiūlytas, yra pasiektas kompromisas derantis tarybos ir parlamento dėrybininkams. Po tikrai, kaip sakė ponas Dal Dal Daltonas, labai sudėtingų, ilgų, bet konstruktyvių dėrybų. Mes norime, kad privatus sektorius prisimtų atsakomybę ir užkirstų kelią bejopos kokybės produktų patekimui. Akivaizdu, kad negalima sukčiauti dėl kokybės, parduodant produktus su ta pačia pakuote, kai sudėtis nėra vienoda. Tai yra labai svarbus žingsnis į priekį ir aš džiaugiuosi, kad jau dabar uh, darant spaudimą, daugelis gamintojų pakoregavo savo receptus tam, kad būtų vienodas receptas taikomas gamybai visoje Europos Sąjungoje. Ir šiuo klausimu buvo pasikeista nuomonėmis ir žinau, kad daugelis kitų įmonių irgi siekia tokius skirtumus panaikinti Tokiu būdu, aišku, bus galima geriau atlikti tos nuolatinius testavimus, patikrinimus ir žinome, kad yra nemažai produktų, kurie iš mūsų rinkos turi būti išimti. Aš tikiuosi, kad gamintojai užkirs kelią diferencijavimui, skirtumams, kurie tą darys toliau, privalės pateikti labai aiškės priežastis, kodėl tą daro. Ir tokie priekiautojai turės sugebėti įrodyti tas legitimes priežastis. Dėl to mes manome, kad bet kokių skirtumų ir diferencijavimo buvimas nėra tinkamas dalykas ir nesažiningos priekybos e, nuostatos yra numatytos atitinkamame priede ir aš manau, dėl to jų veiksmingumas nenukentės. Šeštasis straipsnis nuolatos yra taikomas kaip teisinės pagrindas nacionalinėms institucijoms ES ir visai neseniai, pavyzdžiui, Italijos institucijos Vizer ir Ryanair nubaudė dėl to, kad buvo pateikta klaidinanti informacija apie bilietų kainas. Ir vartotojų apsaugos institucijos valstybėse narėse labai daug tokių uh, bylų būtent svarsto pagal šeštojo straipsnio nuostatas ir penkios stambios įmonės buvo nubaustos dėl to, kad nepateikė aiškaus turinio apie teikiamas paslaugas ir neleido vartotojams rinktis. Ir tas bus daroma ateityje ir dėl nevienodos kokybės produktų. Komisija toliau atidžiai stebės, kaip yra įgyvendinamos šios nuostatos ir mes toliau imsimės pastangų, kad būtų užtikrinamas įgyvendinimas valstybėse narėse. Šiais metais vėlgi mes siūlome milijoną eurų vartotojų programos finansavimui. Ir bandomieji projektai, kuriuos pasiūlė Europos parlamentas, jų dėka mes įgyvendinsime 1,6 1,2 milijono negražinamų e, paskolų vartotojų, vartotojų teisų apsaugos institucijoms tam, kad sustiprėtų jų pajėgumai. Ir aišku, numatyta ir priežiūros nuostata tekste ir mes esame pasiryžę įvertinti padėtį praėjus dviejiems metams po direktyvos įgyvendinimo, kad galėtumėme išsiaiškinti, ar nereikia imtis dar griežtesnių priemonių. Gerbiami parlamentarai, leiskite man išreikšti viltį, kad ši direktyva modernizuos ir, ir, ir užtikrins geresnį vartotojų teisų apsaugos užtikrinimą. Dėkoju. Dėkoju. Dabar kalbėtojų frakcijų vardu, EPP frakcijų vardu pasisakys ponas Švab. Oi, neatsiprašau, ponė Tun Unhoenštan, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Šioje direktyvoje yra gerų sprendimų vartotojams, bet šita e, direktyva neišsprendžia pagrindinės e, problemos. Tai yra skirtinga produktų kokybė, kurie yra vienoje pakuotėje. Mes pateikėme sąrašą pagristų išimčių. Pati komisarė pasakė pagristų išimčių. Tai reiškia, šitas, e, šit, ta direktyva neužkerta ne, ne kelią dvigubai kokybei. Aš, pavyzdžiui, e, pirkau. Aš pirkau, pavyzdžiui, varškę, kurios sūri, kurios sudėtyje yra e, mažai e, varškės, kuri ir Ir, o pavyzdžiui, tame sūryje, e, Filadelfija, Filadelfija, kurį pirkau Krokuvoje, yra stabilizatorių. E, aš palyginau tą produktą su tuo, kurį pirkau e, Kėlyje, Vokietijoje. Ir, pavyzdžiui, sultis, kurias pirkau E, Krokuvoje yra daugiau visokių e, papildomų medžiagų ir manau, kad tokias praktikas reikia uždrausti, nes manau, kad e, rinka turi būti sąžininga ir turi būti sąžininga visiems. Dėkoju. Dabar socialistų ir demokratų vardu ponė Gebhardt. Pone pirmininkė, turiu sąžiningai pasakyti, kad šitame priemonių pakete, dėl kurio rytoj balsuosime, yra daug gerų e, pasiūlymų ir yra tikrai e, pasiūlymų, kurie pagerins vartotojų e, padėtį. Norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą, taip pat norėčiau padėkoti komisijai ir pirmininkaujančiai tarybai valstybei. E, ir e, taip pat yra labai svarbu, kad mes modernizuojame e, taip pat ir skaidrumo principus ir taip pat, taip pat įtraukiame į iš šį, iš šį teisės aktą taip pat ir paslaugas, nemokamas paslaugas, kad tokiu būdu e, vartotojai gautų tinkamą pagalbą. Taip pat mes įvedėme dar vieną naują dalyką, tai yra sankcijos už, e, už tai, kai nesilaikoma e, vartotojų apsaugos taisyklių. Ir e, ta sankcijų suma gali būti